the, the clock, but... Labas rytas, ponios ir ponai, atsiprašau už e, vėlavimą, nematau laikrodžio, bet. <laughs> You, you, can, you can tell me when to stop. Um, okay. Tai jeigu jūs matote, galėsite man pasakyti, kada jau reikia sustoti, taigi m, mm, posėdis bus intensyvus. bandysime įveikti darbo atvarkę. Visų pirma, darbo atvarkės tvirtinimas. Norėčiau pasiūlyti du darbo atvarkės projekto pakeitimus. Tikiuosi, kad politikos patarėjai jau perdavė jums šią informaciją. Man šią informaciją suteikė jie ir sekretariatas, nes dėl techninio sudėtingumo ir politinių problemų siūlau atidėti mūsų balsavimus dėl dviejų klausimų. Invest ES, čia yra ponia Westfall pranešėja, ir Connecting Europe Facility, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė, tai yra pranešės panas Petrovski. Pagrindiniai komitetai irgi atidėjo pavėlino savo tvarkaraščius, taigi mes galime irgi balsuoti kiek vėliau dėl šių klausimų ir vis tiek mes spėsime laiku pateikti savo nuomonės pagrindiniams komitetams. Tai toks būtų mano pasiūlymas, jeigu jūs pritartumėt tokiems pakeitimams, tai galėtumėm patvirtinti darbo tarkę. Gerai, ačiū. Neturiu jokių e, pirmininkės pranešimų, nes mums tikrai reikia labai daug laiko balsavimui. Pradėsime iš karto nuo balsavimų pasiūlymas e, priimti reglamentą Europos parlamento tarybos, e, kuriant e, horizontas Europai pagrindų mokslo tyrimų inovacijų pagrindų programa dalyvavimo ir skleidimo taisyklių nustatymas. Ponas Vaninis Telroj yra mūsų nuomonės referentas. Ar jūs norėtumėt pasisakyti? Taip, labai ačiū. Ką jūs ir sakėte, Mums reikia e, tikrai mm, čia pagreičio šiais klausimais, labai didelis yra darbo tempas šiuo atveju, taigi mes turime laiku parengti savo nuomonę. E, sekretariatas tikrai visi šešėliniai labai sklandžiai dirbo ir aš labai džiaugiuosi, kad laikomės CPR e, reglamento, ypač bendrų taisyklių reglamento, dė, ypač dėl nacionalinių lygių. Ir tikrai yra, man atrodo, priimtini kompromisai, tikrai bendrai sutarėme ir dėkoju. Galime, manau, perėti prie balsavimo. Ačiū. Tai tada galime iš karto perėti prie balsavimo. Um, gal, aš nežinau, turiu problemų su balsavimo aparatūra, ar gal kas nors iš technikų galėtų pagelbėti man? Ne, neveikia. Ne, ne, čia problema ne dėl kortelės, dėl pačios įrangos. Prašau, taip, pagelbėti. Labai atsiprašau, pradėsime mm, tuoj balsavimą. Pradame e, nuo bloko 147 pakeitimas, 148, 187, 249 ir 125 pakeitimai dėl visų jų kartu, kas už, kas prieš. Gal galėtumėm pasitikrinti elektroniškai, kad ir ateityje būtų aiškiau. Neveikia balsavimo aparatūra? Bals... Galime balsuoti? Ar veikia aparatūra? Puikų žodžiai, puikų žodžiai. Jų labai reikėjo. Balsuoti baigiame. Kągi. Prašom se contabilice mi voto, que es que me están trayendo la... Prašau priskaičiuoti mano balsą plenarinių posėdžių salėje mano kortelė. Todėl negaliu prisiregistruoti, bet aš nuo pat e, šio posėdžio pradžios dalyvauju. Yes, Paprašysiu jūsų pakartoti. Arba tankija. Neturiu balsavimo kortelės, bet esu čia nuo komiteto pradžios O gal tada galite kelti ranką, kad matyčiau jūs už ar prieš. Tai jūs už. Tuomet patvirtinta. You, be, you have today the golden finger. Auksinis pirštas tikriausiai puiku. Toliau 21 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Toliau kompromisas 22, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 23 kompromisas Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dabar 188 pakeitimas, kas už. 188. Tai buvo pirmame blokė pakeitimų, dėl kurio balsavome. Tai atkrenta. Right, so Taip, atkrenta, tada periname prie 24 kompromiso. Už prieš susilaiko priimta. Toliau 25 kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 26 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Toliau. 27 kompromisas turėtų būti, bet aš labai patarčiau visų pirma balsuoti dėl 234 pakeitimo. Ar pranešėjas sutiktų su tuo? Dėl aiškumo sumetimų aš neprieštaraučiau, bet labai siūlyčiau balsuoti prieš. Jeigu pirmą balsuome dėl 2, 3, 4, siūlau balsuoti prieš. Ačiū už šį patarimą. Taigi balsuojame dėl 234 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Atmesta. Norite pasitikrinti elektroniškai? Prašom. Prašau balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta, nes aš irgi prieš. Tiesiog mano kortelė neveikia. Tai atmesta vieno balso persvarą. Neturite rezultatų, galite parodyti. 15 už, 18 prieš, vienas susilaikė. Toks yra rezultatas. Dabar 27 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 28 kompromisas. Dabar kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 29 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 30 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 250 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 251 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 252 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 253 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 254, ne, 255 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 257 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 258 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 259 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 31 pakeit, kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 261 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 32 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Atsiprašau turiu pranešti, kad 262, 265 231, 234 ir 141 yra atsiimti. Tai yra šito ir kitų kompromisų dalis. Tai Pirmininkė, dėkoju šią informaciją. Tai tuomet 267 pakeitimas, nes jis neatsiimtas. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 268 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 269 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 270 kas už, kas prieš susilaiko atrodo priimta. 271 kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 271 pakeitimo. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. E, taip, vis tik priimta. Atsiprašau, neteisingai suskaičiavau. Priimta. Du šimtai septyniasdešimt antras pakeitimas. Kas už? Šis pakeitimas patenka į kompromisą. 18 kompromisas, dėl kurio balsuosime vėliau. Aš atsiprašau, kad tik dabar apie tai pranešu. Jis patenka į 18 kompromisą, taigi iš tikrųjų jis atkrenta. Tai yra 272 pakeitimas, taip? Kągi, jis yra įtrauktas į 18 kompromisą dėl kurio balsuota ir pritarta. 273 pakeitimas gerai, jeigu sutinkate puiku, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Toliau, 33 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 277 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 278 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 279 už, prieš, susilaiko, atmesta. 34 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 280 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 281 už, prieš, susilaiko, priimta. 282 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 283, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 34 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ačiū. Toliau 288 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 35 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar yra prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Ne. Tai tuomet su žodiniu pakeitimu 35 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 35 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Toliau 291 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 37 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 38 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 39 už, prieš, susilaiko, priimta. 40 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 41 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 292 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 36 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 315 pakeitimas, taip, 315 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 316 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 37 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 38 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 62 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 63 pakeitimas. Atsimtas, atsiprašau. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 71 pakeitimas. Identiškas su 72. Ne. Ne, tik 71. Prašau, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 72. Identiškas su 73, 72, 73 kartu už prieš susilaiko priimta. 74 už prieš susilaiko priimta. 75 už atkrenta. 76 už prieš susilaiko priimta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 89 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 90 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 8 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Devintas kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvyliktas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtas de, dešimtas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 13 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 14 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 15 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 121 pakeitimas. Atsiimtas 122. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 123, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 124, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 126, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 16 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 130 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 131 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 17 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 138 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 18 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 141 pakeitimas atsiimtas. 19 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 20 kompromisas už prieš susilaiko priimta. O dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Taip, 35 už, plus mano balsas 36 už, dar plus jūsų, ne, taip, 37 balsai už. Ir vienas kaculinas, 38 balsai už, vienas 37, atsiprašau. Mano kortelė vis dar neveikia. 37 balsai už, vienas prieš, vienas susilaikė. Sveikiname pona Vanis Telrojų. Taip pat noriu pasveikinti mus visus, kadangi taip buvo pirmas teisėjų kūrinis darbas naujų pasiūlymų pakete. Tikrai sėkmingas darbas. Ačiū. And we continue now with another very important. Toliau balsuosime labai svarbaus dokumento pranešėja ponia Breso, Europos socialinis fondas. Pone Breso, norit pasisakyti? Ačiū pirmininkė. E, neturiu labai čia ką pasakyti, tiesiog norėčiau padėkoti kolegoms už atliktą darbą. dirbom labai e, turiningai ir tikiuosi, kad kompromisiniai pakeitimai atspindi mūsų įsitikinimą, kad Europos socialinis fondas turi likti regionės politikos dalimi. Tai yra daugumos pakeitimų ir kompromisų esmė. Mes stengiamės kiek įmanoma e, labiau e, visų lūkesčius atspindėti, kad visi būtų patenkinti. Pirmininkė, tikiuosi, kad balsuodami e, tuo ir įsitikinsime. Dėkoju. Taigi einam tiesiai prie balsavimo dėl šio svarbus dokumento. 15 pakeitimas. Už, kas prieš, susilaiko atmestas. 107 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, patikrinkime. 107 pakeitimas elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Baigiame balsuoti. Aš prieš, sako pirmininkė. 19 ir 19. O, jau veikia kortelė. Gerai, 19 ir 19. Atkrent, atmestas. Atmestas šis pakeitimas. Toliau. 111 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas prieš žodinį pakeitimą? Ne, tai tada balsuojame kartu su. Uh, už prieš susilaiko priimta. 108 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 109 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 110 už, prieš, susilaiko, priimtas. 112 už, prieš, susilaiko, Man atrodo, kad atmestas, patikrinkime. 112 pakeitimas, elektroninis balsavimas, prašom. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dar pridėkite ir mano balsą prie prieš. atmesta. 113 pakeitimas už, prieš, susilaiko, man atrodo, atmesta. Taip pat kaip ir prieš tai buvusis, buvęs pakeitimas. E, ar norit patikrinti? Ne? Patikrinam. Gerai, prašom. 113 pakeitimas, elektroninis balsavimas, prašom. Baigiamas balsavimas. Atmesta visiškai tokiu pačiu rezultatu. Toliau. Pirmas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 121 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas prieš žodinį pakeitimą? Ne. Tai tada už viską balsuojam už. Prieš. Susilaiko priimta. Su žodiniu pakeitimu. 122 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Trečias kompromisas už. Prieš. Susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas pakei... E, kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 143 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 144 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 8 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 148 pakeitimas už. Ne, o pirmininkė. Taip, visi žino, kad čia šitas pakeitimas pateiktas kartu su e, užimtumo ir e, Envi komitetu. Taigi 148 už, prieš susilaiko atmestas. 149 už, prieš susilaiko priimta. 151 už, prieš susilaiko priimta. Devintas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 154 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 155 už prieš sus. Prašau kelti rankas už. 155 už Taip, dabar prieš. Susilaiko. Patikrinkime. Net iš rankų nesupratau. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 156 už prieš susilaiko priimta.

susilaiko atmesta. 160 už prieš susilaiko priimtas. 161 už prieš susilaiko atmestas. 162 už prieš susilaiko atmestas. Dešimtas kompromisas už prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 173 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. 12 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 13 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 14 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 186 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. 187 atkrenta. Ne, neatkrenta, pasitaiso pirmininkė. 187 už, prieš susilaiko atmestas. 187 už prieš susilaiko priimta. Norite patikrinti? Gerai. 187 elektroniniu būdu prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 188 atkrenta, nes 87 patvirtintas. Einame tiesiai prie 190, 91 ir 92. Jie yra identiški, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 15 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 196 už prieš susilaiko atmesta. 126 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 16 už prieš susilaiko priimta. 17 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 207 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. 208 už prieš susilaiko regis priim, patvirtinta, bet galim patikrinta, patikrinti. Priimta. 209. Už, prieš, susilaiko, priimtas. 210 už, prieš, susilaiko, priim, atmestas. 211 už, prieš, susilaiko, priimtas. 212 už prieš susilaiko priimtas. 213. 213 už prieš susilaiko priimta. 221 atkrenta. 214 ir 226 yra beveik identiški. Ką reiškia beveik identiški? Kaip beveik nieščias ar kaip? Tai balsuojame atskirai, nes jie tik tai beveik identiški. 214 už, prieš, susilaiko priimta. 226 už. Jie identiški, bet tik tai beveik identiški. Beveik balsuojam. 200. Atkrenta e, dėl turinio, sako pirmininkė. Gerai. Patvirtinta. Beveik patvirtinta. Beveik pritarėt? 215. <laughs> Už, prieš, susilaiko patvirtinta 216 atkrenta. Ir einam prie 18 kompromiso už prieš susilaiko priimta 222 pakeitimas už prieš susilaiko priimta 223 už prieš susilaiko priimta. 14 už atkrenta, sako pirmininkė. Mm. 227 dabar. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 228 už, prieš, susilaiko, atmesta. 229 229 už, prieš susilaiko priimta. 30, 230 už, prieš susilaiko priimta. 1, 2, 3, 1 už, prieš susilaiko priimta. 2, 3, 2 yra identiška su 2, 3, 1, 2, 3 su žodiniu pakeitimu, 233 su žodiniu pakeitimu, balsuojame su žodiniu pakeitimu, už, prieš, susilaiko, priimta. 2, 3, 4 už, prieš, susilaiko, man atrodo patvirtinta, 2, 3, 5 už, prieš, susilaiko, priimta. 2, 3, 6 už, prieš susilaiko atmesta. 2, 3, 7 už prieš susilaiko priimta. 2, 3, 8 už prieš susilaiko priimta. 2, 3, 9 už prieš susilaiko pritvirtinta. 2, 40 už prieš susilaiko patvirtinta. 241 už, prieš, susilaiko, priimta. 242 už, prieš, susilaiko. Mm, jūs nepritarėte, sako pirmininkė. Gerai, balsuojame dėl 242. Bals, jį patvirtiname. Dabar 243 už, prieš, susilaiko priimta. 244 už prieš susilaiko patvirtinta. 245 už prieš susilaiko patvirtinta. 246 už prieš susilaiko patvirtinta. 247 už prieš susilaiko patvirtinta. 248 už prieš susilaiko patvirtinta. 249 už prieš susilaiko patvirtinta. 250 už prieš susilaiko patvirtinta. 251 už prieš susilaiko. Patikrinkime 251 elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. su mano balsu prieš atmesta. Du, penki, du, kas už, prieš, e, priimta. Du, penki, trys, už, prieš, susilaiko, priimta. Du, penki, keturi, už, prieš, susilaiko, priimta. 255 už prieš susilaiko priimta. 256 už prieš susilaiko priimta. 257 už prieš susilaiko atmesta. Patikrinkime 257 elektroninis balsavimas, prašom. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pirmas pakeitimas. Ką tai reiškia? Ne, aš prieš. Atsiprašau, sako pirmininkė šiek tiek ir juokauju, bet <clears throat> šiandien <clears throat> čia taip viskas ir vyksta. Aš e, irgi, aš, aš lygi su jumis, bet mano balsas irgi priskaičiuojamas. Taigi pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šešioliktas už, prieš, susilaiko priimta. Septynioliktas už, prieš, susilaiko Priimta. 19 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 20 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 21 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 29 <clears throat> pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 30 pakeitimas už, prieš susilaiko. Patikrinkime. 30 pakeitimas tikrinam. Elektroninis balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Atsiprašau. Ne dėl to, kad patvirtinta, dėl savo klaidos atsiprašau. 31 pakeitimas. 31. Už prieš susilaiko priimta. 22 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 23 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 24 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 25 kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. 49 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieš žodinį pakeitimą? Ne, tada balsuojame kartu. 49 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 26 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 27 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. 28 komprom... 64 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 65 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtinta. Jis buvo su žodiniu pakeitimu, reikia tai paminėti, yra ir žodinis pakeitimas šalia 65 pakeitimo ir mes pritarėme viskam. 28 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 73 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas nors gal prieštarauja žodiniam pakeitimui, ne, tada balsuojame kartu, 73 už, prieš, susilaiko, patikrinkime. 73 su žodiniu pakeitimu, prašome balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame balsavimą. Atmesta. Mano balsas prieš, tai bus 20 prieš. 74 už, prieš, susilaiko Atmesta. Norite patikrinti? Gerai, patikrinkime. 74. Elektroninis balsavimas prasideda. Baigiam balsuoti. Atmesta. 75 pakeitimas, kas jis atkrenta ar neatkrenta? Ne, jis neatkrenta. 75 už, prieš, susilaiko, atmesta. 29 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 80 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas nors gal prieštarauja, ne, tada balsuojame kartu. 80 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 30 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 31 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 89 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 32 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 94 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtinta. 95 už prieš susilaiko atmesta. 33 kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. Šimtasis pakeitimas už prieš susilaiko patvirtinta. Šimtas pirmas pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 102 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. 103 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 104 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. 105 pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas. 106 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. Dabar galutinis balsavimas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Mano balsas yra už, tai reiškia 36 už, 2 prieš, niekas nesusilaiko. Sveikiname ponę Breso. Tai yra antras dokumentas, už kurį taip sėkmingai balsavome pagal šią naują tvarką. Dėkoju visiems už kantrybę. Toliau balsuosime dėl kito dokumento. Report of... Pono Deutsch pranešimas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Ar norite ką nors pasakyti? Ne? Tada iš karto pradedame balsuoti. Pradėsime nuo 13 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Devintas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dešimtas kompromisinis. Kas susilaikė, priimta. Vienuoliktas kompromisinis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 80 pakeitimas. Ar teisingai? Ar teisingai taip, 80. Kas už, kas prieš susilaikė e, priimta. 81. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 12. Kompromisinis kas už, kas prieš susilaikė priimta. 13. Kompromisinis kas už, kas prieš susilaikė priimta. 14. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 19, 98 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė e, priimta, mano nuomonė. 15. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 121 pakeitimas. Ar jis jau patvirtintas? Šimtas pirmas, šimtas pirmas, kas už? E, atmesta. Šimtas antras. Šimtasis pirmininkė atsiprašo. E, šimtas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Šimtas antras, kas už, kas prieš susilaikė. Tikrinkime. 102 tikriname elektroniškai. Balsuoti galime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Bet kokiu atveju atmesta. 109. Atkrenta. 109 atkrenta. 103. Taip, 103. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 104. Atkrenta. 105. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 106, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 107 už, prieš, susilaikė, priimta. 108 už, prieš, susilaikė, priimta. 110 už, prieš, susilaikė, priimta. 111 už, prieš, susilaikė, priimta Atmesta. Galime patikrinti. 111 vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Šimtas dvyliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 16 kompromisinis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 17 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 116 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Norite tikrinti? Taip, tikriname. 116 elektroniškai. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Okay, Gal galime baigti šį balsavimą. Dabar reikia tikrinti 116. Tikriname elektroniškai 116. Gal galim dar kartą balsuoti? Pradedame. Kažkas saliai klausia, kodėl. Six, 100. 116. 116. Balsuojame elektroniškai, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Tas pats rezultatas, koks ir buvo. 18 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 19 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 121, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 122, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ar norite tikrinti? Taip, prašom. 122 elektroniškai, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 123, prašau, kas už, kas prieš, susilaikę. Tas pats rezultatas atmesta. 124, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 125. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 20. Kompromisnis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 129. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 130. Kas už, prieš, susilaikė, priimta Atmesta. 131. Kas už? Prieš. Susilaikę. Man atrodo, kad priimta. Norite tikrinti, tikriname. 131 elektroniškai. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Lygu, todėl atmesta, nes aš balsuoju prieš. Labai gražu turėtų auksinį pirštą. Geresnį negu kitų. Nacionaliniuose parlamentuose dažnai tai būna, turbūt žinom. <laughs> Bet ne čia. Bet kokiu atveju tęsim. 132. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Primta. 133. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 134. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 9. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 135. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 136. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 137. Už, prieš susilaikė atmesta atmesta. 138 už, prieš, susilaikė, priimta. 139 už, prieš, susilaikė, priimta. 140 už, prieš, susilaikė, atmesta. 141 už, prieš, susilaikė, atmesta. 21 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 144, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 145 už, prieš, susilaikė, priimta. 12, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 14, už, prieš, susilaikė priimta. 15 už, prieš susilaikė atmesta. 16 už, prieš susilaikė priimta. 17 už, prieš susilaikė atmesta. Norite tikrinti? Tikriname 17. Elektroniniu būdu balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Nes aš balsuoju prieš. <laughs> Aš pasitaisysiu. Pirmas kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 22 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antras kompromisnis kas už, kas prieš susilaikė priimta. 27 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 28 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Trečias, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 31 už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 39 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 40. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 41. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 5. Kompromisnis už, prieš, susilaikė, priimta. 47. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta Tikrinkime. 47 pakeitimas. Tikriname elektroniškai. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 48 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisnis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 53. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Septintasis kompromisinis. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 56. Kas už, kas prieš, susilaikė. Tikrinkime. Neaišku, tikriname. 56 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atkrenta. Atmetamas tiksliau, nes aš esu balsuoju prieš. Prižadėjau, kad per kitus balsavimus pasitaisysiu, nebalsuosiu taip daug negatyviai. Alright. Toliau. 57. Kas už, kas prieš, susilaikė, Priimta. Atsiprašo pirmininkė, reikia balsuoti iš naujo dėl 57. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. Atsiprašau. 59. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. Aštuntasis kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 62, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar periname prie galutinio balsavimo dėl viso dokumento, balsuojame elektroniškai, baigiame balsuoti. 36 už, nes šį kartą aš balsuoju už, sakiau, kad pasitaisysiu. 36 už, 2 prieš, 1 niekas nesusilaikė. Sveikinu pono Deutsch. Labai geras rezultatas. Ir dabar tęsėme paskutinis šiandienos balsavimo klausimas. Pono Fito nuomonė. Ar norit ką nors pasakyti, pone Fito? Ne. Tada perinam prie balsavimo. Gynininkui dieme. Pradedam nuo pirmo pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. Antras pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl antro pakeitimo. Elektroniškai prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Mm, neaiškiai mačiau. Trečias pakeitimas atkrenta. Tuomet ketvirtas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Penktas pakeitimas dalimis. Pirma dalis. Penkto pakeitimo kas už, kas prieš susilaiko priimta. Antra dalis penkto pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šeštas pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar yra prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Ne, tai tada šeštas pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dar vienas žodinis pakeitimas, šešta pastraipa naujas tekstas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Priimta. Naujas žodinis pakeitimas dėl naujo teksto. Pirmas kompromisas dabar. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Priimta. Devintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaiko, atmesta. Žodinis pakeitimas vėl naujam tekstui. Socialistai prašė, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar yra prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Ne. Tai tada dešimtas pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaiko, E, gal galėtumėm pasitikrinti elektroniškai, prašom, dėl šio pakeitimo. Atrodo, kad priimta, bet geriau pasitikrinti. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Taip aiškiai pritarta. Vienuoliktas pakeitimas atkrenta, nes dešimtas buvo patvirtintas. Dvyliktas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šešioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Septynioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 18 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Ir dabar balsuojame. Galutinis balsavimas, prašom, elektroniškai. Balsuoti baigiame. 35 už. Vienas prieš. Sveikiname pona Fito. Dėkoju už balsavimą. Very well done. And now we, we go to... Uh... Puiku. Paskutinis da, šiandienos darbo atverkės klausimas. Tai yra nuomonės svarstymas, taip. Thanks. Thank you very much. Okay. Kągi, Regi nusprendė pateikti nuomonę žuvininkystės komiteto pranešimui dėl komisijos pasiūlymo dėl Europos jūrų žuvininkystės fondo po 2020 metų. Ponas Omarži yra mūsų nuomonės referentas ir šiandien jis pristato nuomonės projektą. Labai prašau visus tylos salėje. Labai ačiū. Pone Omaržė, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Trumpai noriu priminti, kad šis fondas yra labai svarbus ES žvėjams, visoms saloms, pakrančių regionams jūrų visam sektoriui. Labai svarbus, kad būtų siekiama plačių užmojų ir novatoriškų tikslų dėl tvarios ir atsakingos žvejybos, jūrų biologinių išteklių saugojimo, maisto saugos, užtikrinant jūros produkcijos tiekimą, taip pat tvariai milinai ekonomikai tai yra labai svarbu ir labai svarbu tam, kad ES būtų vandeninų valdymo svarbi veikėja. Reikia paminėti ultraperiferinius regionus, ES užžiūrio regionus. ES yra viena iš svarbiausių jūrų erdvių mm, tas yra nuolat kartojama ir reikia pakartoti tai. ES vaidmuo yra labai svarbus Ir didžiulė jai tenka atsakomybė šioje srityje ir todėl šis, šis, šis nuomonės pasiūlymas ir išdėsto pagrindinius tuos elementus, nes iš tikrųjų jūros tai yra mūsų visų um, bendra vertybė, kas yra absoliučiai būtina žmonijai, žmonės išgyvenimui, taigi labai svarbu jūras ir vandenynus išsaugoti ir imtis priemonių, kad apsaugotumėm mūsų jūras, vykdant taip taip pat ir, ir žvejybą, taip, kad būtų siekiama ir ekonominių, ir regionės plėtros tikslų, nes iš tikrųjų tai leidžia apjungti ES įvairius regionus, taip pat ir tuos, kurie yra toliausiai nutolę. Žinote, kad kadangi vyksta klimato kaita, šiandien kyla didžiulis pavojus jūroms ir vandenynams ir akivaizdu, kad reikia labai rimtai pažiūrėti į tą klausimą ir visus iššūkius, ar tai būtų socioekonominiai iššūkiai ar aplinkosauginiai iššūkiai. Um, kadangi mes esame svarbiausia e, jūrų erdvė, ES aišku, kad turi labai aktyviai dalyvauti pasaulio vandeninų valdysenos e, procesuose. Reikia turėti omenyje, kiek mes turime, kiek ES turi um, salų, pakrančių regionų, regi, vandeninų regionų ir iš tikrųjų labai svarbu yra stiprinti mūsų darbą šioje srityje ir stiprinti mūsų poziciją pozicija, ji turi būti labai garsiai išsakoma už vandeninų ir jūrų apsaugą ir išsaugojimą. Akivaizdu, kad tam reikia bent jau minimaliai tokio biudžeto, koks buvo numatytas 14-20 metų laikotarpį, kad būtų bent 25 procentai fondo skirti biologinės įvairovės ir jūrų bei pakrančio ekosistemų apsaugai ir atkūrimui. Aš noriu priminti, kad kadenci... anos kadencijos pabaigoje, šios pradžioje mes kalbėjome, kad jeigu toliau bus tokiu būdu naikinamos šios um, ekosistemos, tai iš vis nebebus nei vienos žuvies, nei, vienos, nei jūros gerybių jokių, nebebus ką gaudyti iš viso mūsų jūrose ir, ir vandenise. Todėl aš ir siūlau į visą eilę priemonių, mm, kur jos buvo per priež, peržiūros procesą išbrauktas. Aš kalbėčiau apie 349 straipsnį. Čia yra numatyti ta galimybė taikyti išimtis žvejybos rytyje, taigi aš siūlau vėl įvesti leidimų sistemą DCP DCP iš tikrųjų yra puikiai įsitvirtinusi sistema, mes nesiūlome nukrypstančių jokių nuostatų ir mes E, kalbame taip pat apie galimybę sukurti pozei programą jūros reikalam ir žuvininkystei. E, mes galvojame, kad komisija turi tai svarstyti. Iš tikrųjų, kad būtų gal. kad nebūtų daroma, elgiamasi taip kaip dabar, kad būtų tik tai galima pasinaudoti kompensacijomis uh, Labai svarbu galvoti apie biologinę įvairovę, aplinkos apsaugą ir reikia visų pirma kalbėti apie jūrinės erdvės taršos mažymą. Vakar e, noriu paminėti, kad buvo balsuojama dėl plastikų direktyvos ir parlamentas išsakė savo poziciją už tai, kad būtų pritaikyta Europinė programa dėl vandenynų taršos mažinimo ir vandenynų valymo. Tai buvo aplink taikos mm, iniciatyva. Ir iš tikrųjų reikia kalbėti apie neteisėtą žvejybą, nereguliuojamą, nedeklaruojamą žvejybą, kas yra didelis pavojus. Ir taip pat reikia nepamiršti vandeninų taršos, ypač plastikais. Uh, Trečias dalykas, kalbant apie šio fondo programą, yra numatoma, pavyzdžiui, neleisti kai, kuria, ken, kai kuriuos žvejybos metodus, kurie kenkia išteklių išsaugojimui, kurie kenkia mūsų jūroms. ES turi būti iš tikrųjų lyderė, turi skatinti mokslo tyrimus ir technologijų plėtrą, kad būtų galima ir um, taršą sumažinti vandenynuose ir imtis kitų priemonių. Mes galvojame, kad tikrai turėtumėm išsakyti savo poziciją dėl tų pagrindinių elementų, kas mūsų nuomonė yra labai aktualūs, ką reikėtų sustiprinti pranešime. Aš tikiuosi, kad tikrai mūsų tolesnis bendarbiavimas bus vaisingas ir aš galėsiu pas, pasiūlyti tikrai plačių užmojų siekiantį pranešimą, kurio tikslas tikrai būtų skatinti e, ir taip pat ir, ir, ir plėtrą panaudojančio fondo biudžetą. Ačiū ponui Amaržė, dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams, nes tikrai mm, laikas labai spaudžia, prašysiu kalbėti trumpai. Uh, visų pirma, panas Frida. Džiuf, dž, ponė Džiufrida. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų buvo aptarti pagrindiniai klausimai ir svarbu kalbėti apie procedūrų, aišku, supaprastinimą dėl galimybės prieiti prie fondo lėšų. Daug yra mm, novatoriškų pasiūlymų pateikiama ir mm, neturėtų būti sukurta per daug biurokratijos, kad um, mūsų verslui neišauktų kaštai. Taip pat reikia akcentuoti regionų vaidmenį valdančio fondo lėšų panaudojimą. Vietos valdžios institucijų vaidmuo čia yra labai svarbus. Reikia nepamiršti ekonominių, socialinių, užimtumo didinimo visų elementų, ką gali duoti šio fondo panaudojimas, kas būtų teigiam, teigiami aspektai. Ir manau, kad tikrai atsižvelgiant į tai, ką komisija pasiūlė, mes turime reikalauti, kad finansavimas būtų fondo išlaikytas kitame laikotarpyje, bent jau toks pats, koks jis buvo šiame laikotarpyje. planuojamas 13 procentų sumažinimas kitame laikotarpyje mane nepaprastai neramina. Ir galvojama, kad reikėtų mm, mažinti žvejybos pastangas ir e, mažinti laivyną, tačiau iš tikrųjų reikia nepamiršti visų pirma e, smulkaus ir vidutinio verslo poreikių. E, būtent šioje srityje juk tai aktualu, kadangi eina kalba apie didelį skaičių labai smulkaus masto žvėjų. Taip pat reikia paremti e, žvejybinį turizmą, ekoturizmą. Būtina pasirūpinti, kad e, būtų pakankamai išteklių pagrindiniams e, subjektams šioje srityje. Reikia nepamiršti ir apmokymo svarbos tam, kad užimtumas šiame sektorijoje didėtų šis. Ši, Šis fondas yra labai svarbus ir todėl reikalingas tinkamas fondo finansavimas, nes iš tikrųjų, jeigu nesuteiksime paramos žmonėms, kad būtų galima diversifikuoti veiklą šią srityje, tai nieko metai ir neįvyks. Žmogiškasis kapitalas yra nepaprastai svarbus ir Todėl reikia turėti omenyje visus um, socialinius aspektus, lygiai taip pat kaip siekiame ir kitose srityse padaryti. Aš manau, kad būtinai tai, tai reikia turėti omenyje, galvojant apie fondo biudžetą po 2020 metų. Jeigu mes norime tikrai tvarios žuvininkystės, jeigu mes norime ir moterų vaidmenį šiame sektorėje stiprinti, mes būtinai turime pasirūpinti socialiniu elementu, socialiniu aspektu aspektu. Ir turime akcentuoti koks yra svarbus žuvininkystės sektorius, um, smunkančios infrastruktūros atnaujinimas yra labai svarbus tam, kad e, šis sektorius galėtų atsigauti ir todėl mes tikrai turėtumėm reikalauti, kad siūlomas finansavimo eilutės būtų padidintos. Mes tik tokiu būdu užsitikrinsime, kad turėsime um, tvarų ilgalaikį požiūrį į žuvininkysės išteklių racionalų panaudojimą. Ačiū dabar panas Fito. Šešėlinis pranešėjas, aš jūsų irgi prašysiu kalbėti trumpai. Tre tweet, eh, Presidente. La prima per, eh, partendo dalla buona base sulla quale lavoro. Trumpai trys dalykai. Pirmiausia, dėl teisinės bazės mes dirbame ties trim klausimais. Pirmiausiai, vadovantis sertifikavimo logika, kaip ir ruošiant kitus reglamentus, bandome užtikrinti, kad e, žuvininkystės sektorio būtų įmanoma, kiek įmanoma pasinaudoti šiuo įrankiu. Antra, norime paskatinti tokius veiksmus, kurie sumažintų poveikį aplinkai ir kad žviejų bendruomės galėtų pasinaudoti šiuo fondu. Kita vertus, kalbant apie ekonominę pusę, tai labai svarbu skatinti uh, jaunų žvėjų mokymą ir užtikrinti, kad jie e, gautų e, darbą. Nežinau, ar galėčiau trumpiau apibūdinti viską. Dėkui, aš su šešėlinė pranešėja šiame komitete ir žuvininkystės komitete. Aš pritariu ponui Omaržė ir kitoms kolegoms komisijos e, pasiūlyme gerbiamas subsidarumas principas, bet negerbiamas proporcingumo principas. Pasiūlymas turi suteikti vienodas galimybės visoms valstybėms narėms jūrų žuvininkystės srityje nes kai kur ES smulki pakrančių žvejyba yra e, na, netvari ir mes turime padidinti e, apimtis. Mes daug pateikėme pakeitimų dėl tvarumo, dėl supaprastinimo, nes manom, kad šitą darbą reikia tęsti. E, suprantam, kokia yra svarbi e, jūrų žuvininkystė ir mes norime sumažinti spaudimą kvotų prasme, nors man, manome, kad reikia peržiūrėti ir padidinti atitinkamus indikatorius. Ir galiausiai e, bendro finansavimo e, sumos turėtų būti padidintos ir vietinių lygių, kad būtų galima skatinti ir e, plėtrą vietinių lygių, kad būtų galima įtraukti jaunus žvėjus, saugoti bio įvairovę diversifikuoti pajamas e, iš žuvininkystės ir kitų susijusių sričių, galima netgi mokėti kažkokias kompensacijas, jeigu laikinai atsisakoma žuvininkystės. Manau, visi šitie veiksmai prisidėtų prie žuvininkystės ir agrikultūros sektoriaus. Aš ir žuvininkystės komitete tekste pateikiau pakeitimų, jie eina panašia linkme ir manau, kad ateityje mes ir toliau labai mm, gerai dirbsim. Ačiū, sako pirmininkė, ponė Demato, prašau labai trumpai. Ačiū, pirmininkė. Iš aplinkaus sauginės pusės manau, kad galima pateikti daugiau E, pakeitimų, bet socialinė pusė irgi svarbi, 14 straipsnis. Mums reikia e, skaidrumo smulkiai pakrančių žvejybai, ypatingai tokių žvejų prieigai prie e, paskolų Čia kalbama ir apie tai, kad e, ši profesija pertoma iš kartos į kartą, kalbama apie smulkius e, žvejybos laivus. Labai svarbu renkti mokymus jauniems žvejams e, informuoti, šviesti apie žuvininkystę ir apie bioįvairovę, apie saugą laivuose. 17 straipsnis. Čia norėčiau traukti naują dalį, kurioje būtų kalbama apie tai, kaip fondas e, galėtų padėti valdyti riziką šioje srityje ir kaip žuvininkistė padeda kovoti su e, stichinėmis nelaimėmis ir e, problemomis jūroje. Ačiū. Europos komisijos atstovė, ponė žodis jums. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu be galo trumpai, patikėkit. Norėčiau padėkoti pranešėjui už šio pranešimo projektą. Negaliu atsakyti visus komentarus, bet porą atsakymų pateiksiu. Pirma. Supaprastinimas ir yra numatyta labai daug veiksmų. Ir tas sąrašas, priemonių sąrašas reiškia, kad e, per MFF galima e, finansuoti beveik viską, išskyrus tas operacijas, kurios e, sudaro labai neilgą netinkamų veiksmų sąrašą. Todėl mes taip suteikėme E, lankstumo paremti būtent tai, ko reikia, tas rytis, kurias reikia. Jūsų paminėtos sritis, kaip pavyzdžiui, moterų vaidmuo, švietimas, visi šitie veiksmai jau yra tame teigiamų veiksmų sąraše. Kitas dalykas. Šis pasiūlymas skirtas veiksmingesniai bendrai žvinkistės politikai. Nepamirškite, kad šis fondas yra ES žuvininkystės fondas ir labai svarbus jo tikslas yra kurti tvarą e, mėlyną ekonomiką, bio įvairovę skatinti. Šis fondas taip pat yra labai svarbus ir vietinių lygių pakrančių bendruomenėms, pakrančių gyventojams. Ir taip padedame mm, tokių bendruomenių plėtrai. E, kelios mintis apie biudžetą. Mes siūlome sumažinti lėšas 5 procentais. Tai yra susiję su tuo, kad Junktinė karalystė išstoja ir nebedalyvaus biudžeto formavime. Valstybės narės 96,5 procento e, vokų išlaikys per ateinantį programavimo laikotarpį. Dar kas svarbu nu, nutolusiems vietovėms. Manome, kad e, ateityje e, fonda, fondo, fondą formuojant atsižvelgiama į tokių regionų poreikius. Komisija pateikė naują strateginį integruojantį požiūrį į tokias vietoves. Ir ten numatyti veiksmų planai, pagal jų poreikius. Maždaug 50 procentų skirtų lėšų e, yra skirta pa, e, kompensuoti papildomoms iš, e, išlaidoms, o visa kita infrastruktūrai, mokymams ir taip toliau. Taigi didelė dalis lėšų bus skirta e, atokioms vietovėms ir toks yra mūsų pasiūlymas jūrų žuvininkystėje ir esu tikra, kad e, tai yra pakankamos priemonės tokiems regionams vystytis. Dėkoju. Pone Maržė, gal galėtumėt labai trumpai apibendrinti? Bus labai trumpai atsakyti. Bus labai sunku atsakyti, nes aš matau, kad balsavimas plenarnėme pasidara 12 val. Bet visi pasisakymai rodo, kad mūsų komitetas sugebės parengti bendrą poziciją ir tai nebus labai sudėtinga. Turėsime skurti tai, kas tiks visiems. Ačiū. Very... Labai ačiū. Labai trumpai iš tiesų kalbėjote. Dėkuoju. O dabar aš norėčiau paprašyti koordinatorių pasilikti. Atsiprašau, praleidau kažką. Aš siūlau pakeitimų pateikimo terminą dėl šios nuomonės. E, tai turėtų būti pateikta iki ketvirtadienio e, lapkričio 8 dienos 12 valandos. Visi kiti reikalai laiko nebeturime. Kitas posėdis e, lapkričio 15 dieną Strasbūrė. Ir lieka 10 minučių koordinatoriams. Puiku. Tik vienas klausimas. Gal galime jau ir pradėti? Tik vienas klausimas.